Koleżanki i koledzy, e, lady... Ponios ir ponai, kolegos. Prašau visų sėsti į savo vietas. E, rozpoczynamy wybór wiceprzewodniczącego. Dabar turime išrinkti Europos parlamento pirmininko pavaduotoją gerbiami kolegos. Pradėsime Europos parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimus. Norėčiau visų paprašyti užimti savo vietas, sėsti į savo vietas. Kolegs. Well. Robert. Robert. Robertai, prašau. Prašau sėsti į savo vietą. E, zgodnie z postanowieniem artykuły. Laikantis susitarimo 13, 15 ir 18 taisyklė, dabar turime pereiti prie Europos parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimų. Kaip parlamento nariai žino, vienas iš mūsų kolegų, tai yra 11 e, pirmininko pavaduotojas buvo išrinktas į nacionalinį parlamentą ir dabar yra savo šalies parlamento pirmininkas. Tai yra mūsų buvęs kolega Šmit ir būtent jo vietą, jo postą reikia užpildyti. Ir būtent tai dabar ir darysime, rinksime naujai vice, naujai pirmininko pavaduotoją. Buvo patikti šie kandidatai Laslo Turkeš. Taigi e, Laslo Tokeš kandidatūra ir šis kandidatas oficialiai mane informavo, kad e, gali priimti šį pasiūlymą jis yra vienintelis kandidatas, būtent todėl siūlau jį ir išrinkti ir pritarti tam išrinkimui plojimais. E, dziękuję bardzo, ale. Dėkoju visiems. Taip pat norėčiau paklausti, ar būtų kokiu nors prieštaravimu, ar abejonių, ar kas nors tam prieštarautų. Aš privalau pagal taisyklės užduoti šį klausimą. Prašau, ponas Vadim Tudor. Ponios ir ponai, šiandien yra pirmas kartas, kai man tikrai gėda būti šio parlamento nariu. Tai yra Pirmas kartas, kai žmogus, kuris pasako prieš Trianono taikos sutartį, kuri buvo pasirašyta po antro pasaulinio karo, yra paskiriamas į tokias svarbes pareigas. Mano šalies žmonės tikrai įsižeis tokiu sprendimu. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Pirmininkas, aš tiesiog paklausiau, ar yra prieštaraujančių, jūs pasakėte, kad prieštaraujate, prieštaraujate, taigi dabar turime oficialiai balsuoti ir todėl dabar pradėsime oficialų balsavimą, pradėsime balsuoti. Balsuosime elektroniškai. Prašau visų pasiruošti korteles, įdėti jas į balsavimo aparatus ir kai pradėsiu, paskelbsiu, kad balsavimas pradėtas, turėsite balsuoti. Ponas Svoboda. Mūsų informavo, kad kandidatas pirmiausia norėtų pateikti pareiškimą, galbūt mums pateikta neteisinga informacija, tačiau jeigu kandidatas norėtų pateikti savo pareiškimą, tuomet turėtume jam suteikti žodį. Ar kandidatas norėtų pasisakyti? Bardzo proszę. Eh, President. Prašau. Gerbiami kolegos, esu parengęs trumpą pareiškimą. Jei leisite jį paskaitysiu. Man tikrai didelė garbė, kad mano kandidatūra pateikta į Europos parlamento pirmininko pavaduotojo postą ir kad mane remia EPP frakcija. Man taip pat didelė garbė buvo gauti Rumunijos aukščiausio laipsnio apdovanojimą. Jį gavau 2009 metais, kai buvo minimos komunistinės diktatūros žlugimo 20-osios metinės. Prieš 20 metų įvairiausių etnių grupių atstovai gyvenantis mūsų šalyje buvo, jie visi susivienijo veikė kartu drąsiai, nebijojo rizikuoti, pasipriešino Čiaušeskų režimui. Taip pat, kaip ir praeitie, aš šiandien ir toliau dėsiu visas pastangas tam, kad atstovaučiau savo šalies interesams, kad kovočiau už žmogaus teisės, mažumų teisės, religinės teisės, taip pat kovočiau už laisvę. Ir toliau būsiu atsidavęs šiam darbui ir ginsiu europinės demokratijos bei krikščioniškas vertybės ir toliau prisidėsiu prie įvairiausių Europos šalių integracijos proceso, ypač buvusių komunistinių šalių integracijos Europos Sąjunga, taip pat kovosiu už mažumų gyvenančių Rumunijoje teisės ir tai darysiu kaip AP frakcijos atstovas. Tikrai labai džiaugiuosi, kad esu Europos parlamento narys šiuo svarbiu laikotarpiu, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, kuri reiškia naują pradžią susivieniusijoje Europoje. Ačiū. E, dziękuję, dziękuję koledze za wypowiedź. Dėkoju už šį pareiškimą. Tad balsuosime elektroniškai. Ir po to paskelbsime rezultatus. Taigi, tam, kad balsuotumėt teigiamai už šį kandidatą į pavaduotojo postą, be abejo turite spausti pliuso ženklą, jei nepritarėte minusą, Man atrodo, viskas turėtų būti gan aišku, procedūra gan aiški, laikysimės 15 taisyklių punkto ir tas kandidatas, kuris gaus didelę daugumą balsų ir bus išrinktas pirmininko pavaduotojui. Dabar pradėsime balsavimą. Pradedame balsuoti. take a few seconds, President. Ten seconds. Ten seconds. E, 10 sekund po to, żeby. Viskas užtruks 10 sekundžių, tai yra po 10 sekundžių turėtume pamatyti rezultatus.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

I should say the... Proszę Państwa, proszę o uwagę. Ponios ir ponai, prašau dėmesio. Šis balsavimas labai svarbus ir jis turi būti slaptas balsavimas. Tad balsuokite už arba prieš arba taip pat jei susilaikėte. Ir būtent toks bus balsavimas, jis bus slaptas. Taigi paspauskite atitinkamą mygtuką ant balsavimo aparatų. Kolego, proszę bardzo. Monsieur le Président, excusez-moi, je suis... Pirmininkė, atsiprašau, bet galbūt aš vienintelis, kuris nesusigaudau čia nieko to, tame parlamente, bet aš niekaip nežinau, kaip čia dabar, o man ką reikia pasakyti, nes yra nulis, yra kryžiukas mano aparatėlė, aš nežinau, kaip balsuoti, jeigu aš noriu, pažiūrėjau, susilaikyti. Prašau paaiškinti tiksliai. E, jeśli można, jeśli głosujemy za. Ačiū taip, mielai. Jei balsuojate už, tuomet turite kursorių pastumti ant pliuso. Jei balsuojate prieš, kursorius turi atsidurti ant minuso. Jeigu susilaikote, kursorius turi atsidurti ant nulio. Well, we should repeat it. Isn't it impossible? You could do that, President. We haven't announced the result. You can close the vote. Should we que también fue un pequeño. Uh, uh, koleżanki i koledzy. Gerbiami kolegos. Kolegos. Tikrai suprantu, kad yra tam tikrų sunkumų, matau, kad yra techninių nesklandumų ruošiantis šiam balsavimui. Yes. Präsident! In aller Bescheidenheit möchte ich. Pone pirmininkė, norėčiau pateikti Jums klausimą. Jūs ten prezidiume turite didelį skaičių savo kolegų, kurie sėdi šalia jūsų ir galbūt jie jums padės atsakyti į tokį klausimą. Uh, Mano monitoriuje yra užrašytas e, vardas, pavardė Tukiš. Viskas gerai. Taip pat turiu tris mygtukus. Ir kai mes balsuojame vardiniu būdu, tuomet mes balsuojame spausdami tuos mygtukus. Vienas e, mygtukas yra taip, kitas ne, kitas susilaiko. Ar taip ir yra? Būtent taip visada būna, ar ne? Ar tai reiškia, kad tie, kurie nori rinkti, išrinkti poną Tokešą, turi spausti mygtuką taip, kurie nenori jo išrinkti spausti mygtuką ne ir kurie susilaiko, kaip aš, pavyzdžiui, tuomet e, spaudžia nulį. Ar taip yra? Iš anksto dėkoju už atsakymą. Ja, dokuat... Taip, taip ir yra. Būtent taip ir yra ir tai aš ir sakiau prieš tai. Tie, kas nori balsuoti už, taip ir balsuoja. Tie, kas nori balsuoti prieš, balsuoja prieš. Na, o kas susilaiko, taip pat spaudžia atitinkamą mygtuką, tai yra nulį. Kolega Magos, prašau bardzo. Prašau, kolega. Pirmininkė, atsiprašau, bet noriu dar kartą pasisakyti būtent dėl Martin Schulz e, klausimo. Labai aiškus yra jūsų atsakymas, tačiau ta parlamento tarnybos sako, kad yra visiškai kitokia situacija. Aš galiu balsuoti taip, už, arba aš galiu susilaikyti. Tai, tai yra kitokia e, informacija. Prašau duoti tokį atsakymą, kuris būtų aiškus ir nuoseklus. Odpowiedź jasna jest taka, że... Na, Atsakymas, konkretus atsakymas yra toks. Balsuojate už, jei palaikot kandidatūrą, ir taip pat galite balsuoti prieš arba susilaikyti, tačiau kai skaičiuosime balsus, tie, kas balsavo už, bus skaičiuojami į vieną grupę, o tie, kas balsavo prieš arba susilaikė, bus skaičiuojami į kitą grupę ir tie balsai bus skaičiuojami kartu. Taigi praktiškai, jei balsuojate prieš arba susilaikote, jūsų balsas skaičiuojamas ir traktuojamas vienodai. Taigi, jei balsuojate už, tai yra pliuso mygtukas, jei susilaikote ar balsuojate prieš, abu balsai, tai yra tiek prieš, tiek susilaikimas, yra skaičiuojami kaip vienas į vieną rezultatų grupę. Tokia yra padėtis ir bent jau aš esu gavęs tokią informaciją. Ponios ir ponai, prašau, prašau visų dėmesio. Kolegos, jau norėčiau baigti balsavimą ir jei dar turite kokių klausimų tai aš juos atsakysiu į tris klausimus, bet nedaugiau. Nors matau, kad kyla daugiau rankų, bet prašyčiau baigti balsavimą, neskaičiuokime kol kas rezultatų. Tiesiog uždarykime, baigime šį balsavimą ir kol kas neskaičiuosime balsų. Ir kaip jau sakiau, atsakysiu į tris klausimus. Matau, kad kažkas šioje salės pusėje prašo žodžio. Ponas Tūsas. Pirmininkė, man atrodo, kad tai netitinka Europos parlamento taisyklių. Tai neprimtina. Mes nematome aiškaus rezultato, kas balsuoja už, kas prieš, kas susilaiko. Kaip suprantu, balsai prieš nebus skaičiuojami, tiksliau nežinosime, kas tiksliai balsavo prieš, nežinosime, kas ir kaip iš tikrųjų balsavo. Dėkoju. Kitas klausimas. Ponas pirmininkė. Na tikrai, visi protingi žmonės turi suprasti, kad turim balsuoti už, prieš arba susilaikyti, kaip ir visuomet darome. Argi negalima būtent taip visko ir sutvarkyti? Jeigu ne, tai tuomet mes iš vis negalime balsuoti. Ir trečiasis klausimas. Prašau. Pone pirmininkė, norėčiau pateikti Jums techninio pabudžio pastabą. Mūsų, pas, pas mus e, sistema veikia taip, kad pirmiausia, e, kai mes spaudžiame taip, tuomet viskas būna aišku. E, ir, ta, ir e, kuomet spaudžiame ne arba susilaikome, tuomet užsidega mėlyna lemputė. Taigi aš manyčiau, kad galima būtų ir tokią sistemą naudotis, galbūt būtų paprasčiau. E, proszę Państwa, E, Ponios ir ponai, ar galėčiau dar kartą paaiškinti viską parlamentui? Ar, ar galite paklausyti? Prašau dėmesio. Well, madam. Yeah. Ja. Jetzt habe ich ton. Herr Präsident. Pone pirmininkė. Galbūt reikėtų imti mm, paprasčiau ir ramiau žiūrėti visą procedūrą. Mes renkame šių rūmų mm, pirmininko pavaduotoją. Ir prieš tai mes, tai yra šios kadencijos pradžioje, mes rinkome e, kitus kandidatus, jų buvo visas sąrašas ir kada tą darome. Tuomet skaičiuojama, kiek balsų už gavo kolega ir po to e, sužinome, e, kokia gaunasi e, prezidiumo narių eilės tvarka ir dabar, kada pasitraukia vienas pirmininko pavaduotojas, mes turime dar išrinkti dar vieną pirmininko pavaduotoją ir sužinoti, ar jisai surinko pakankamai taip balsų už, kad būtų išrinktas. Visa kita nėra svarbu tai yra toks truputėlį skirtumas lyginant su ankstesniais e, pirmininkų pavaduotojų rinkimais. E, pirmininkas, mūsų parlamento pirmininkas labai puikiai išaiškino, kaip veikia slapto balsavimo procedūra. Aš parink, e, paspaudžiau tą mygtuką, kurį mygtuką norėjau spausti, pa, užsidegė mėlyną lemputį. Aš manyčiau, kad mes, ponė pirmininkė, tiesiog galėtume dar kartą pabandyti iš naujo. Ačiū. E, ja się z koleżanką całkowicie zgadzam. Dėkoju. Taip, aš visiškai pritariu Jums, gerbiama kolegė. Ir siūlyčiau vėlgi po kelių akimirkų pradėti balsavimą. Tie, kas norės, balsuos už, spaus mygtuką už, tie, kas prieš, spaus prieš, arba tie, kas susilaiko, taip pat spaus atitinkamą mygtuką. Kaip sakiau, jau iš pat pradžių tai tikrai nėra kažkokia naujovė, tai nėra naujas procesas. Pradedame balsuoti.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 trzysta trzydzieści cztery głosy za trys trys keturi balsų už vienas šeši aštuoni prieš du aštuoni septyni susilaikė tai yra kvalifikuota balsų dauguma Taigi, dauguma balsavo už ir sveikinu kolegą Laslo Tokeš. Sveikinu jį su rinkimų rezultatais. Jis surinko kvalifikuotą balsų daugumą ir taps Europos parlamento pirmininko pavaduotoju. Linkiu jam visokiojopos sėkmės einant šias pareigas. Pirmininko pavaduotojas Tokeš bus vienuoliktasis visoje pirmininkų pavaduotojų eilėje. Well, 331. Cartela mea nu a funcționat și votul meu este împotrivă. Mano aparatas neveikia ir aš balsuoju prieš. To... Pirmininkė, tikrai nenoriu dar ilgiau užtęsti viso proceso. Tai, ką Jūs pasakėte prieš tai, sakėte, kad galime balsuoti už arba susilaikyti. Galutiniai rezultatai vis dėlto rodo ir balsus už, ir prieš, ir susilaikiusius. Aš įsivaizduoju, kad daugelis būtų balsavę priešing, šiek tiek kitaip, jeigu būtų žino, kad gali rinktis iš trijų alternatyvų. Todėl ir noriu paklausti, ar tikrai viską padarėme teisingai, jei ne, gal galime dar kartą pabandyti. E, proszę Państwa, e, wszystkie zastrzeżenia odno... Dėkoju. Ar yra, jei yra dar kažkokių prieštaravimų šiam rezultatui, E, be abejo, visą tai atsižvelgsime, išanalizuosime tas pastabas įprastinę procedūrą ir turim atsižvelgti į dabar turimą rezultatą ir į tai, kad buvo surinkta kvalifikuota balsų dauguma. Taigi, ponas Tokeš yra išrinktas pirmininko pavaduotoju. Na, o bet kokios abejonės, kaip jau sakiau, jas bus atsižvelgta. Jei turite kažkojo bejonių ar prieštaravimų ar nusiskundimų, prašome kreipkitės į e, mane kiek galima greičiau šiandien arba rytoj ir tikrai atsakysiu į jūsų paklausimus. Ačiū. morning. We're just uh, resetting the electronics. Labadiena, kągi pertvarkom tik tai elektroninę balsavimo sistemą. Kelios minutės tik užtruks. Pana Svoboda. Pone pirmininkė, norėjau pranešti, kad 789 e, nariai šiuose rūmose yra, tai yra kiek per didelis skaičius Čia aš remiuosi prieš tai buvusiu balsavimu ir aš man, tikiuosi, kad ateityje toks kuriozas nepasikartos. Dankeschön. Oh, all right, Sir Robert. On Mr. Svoboda's point. Dėl pono Svobodos pasisakymo, jeigu mm, bus kažką dar pridurti, tai pabaigoje, tai aš tą pasakysiu jums po balsavimo. Just shout. Mr. President, uh, Mr. Svoboda's point. Pirmininkė, Ponas Vobodos mintis yra visiškai pagrista. Kolega Malcolm Harbour suskaičiavo, susumavo skaičius, tai gaunasi, kad balsavo daugiau negu iš viso buvo salėje. 785 ar 789, tai jeigu taip yra, tai tas balsavimas yra visiškai ne, netinkamas, jis And, and do, Mr... Taigi, pirmininkė, mes dabar turime ir aš raginu iš karto kreiptis į biurą, kai tik tai išeisite iš pirmininko kėdės. Mes turime pagalvoti, galbūt rytoj mes galėtumėm balsuoti um, naudodami popierinius biuletenius arba su tinkamai veikiančia sistema. As I said, I'll try and get back to you before. Kaip aš jau sakiau jums, iki šio balsavimo pabaigos išsiaiškinsim ir jeigu kažkokiu yra problemų, tai pasakysiu, kokia yra situacija. Panašu, kad viskas buvo lik ir gerai, bet pono Svobodos mintį išanalizuosime. Bet nėra dabar um, reikalo vilkinti uh, mūsų balsavimą. Ta klausimą išsiaiškinsime, o dabar balsuokime, nes tikrai turime daug balsavimų. Pirmas punktas Ponios Mateira pranešimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarių fondo lėšų panaudojimo. Prieš balsuojant suteikiu žodį pranešėjai. Barbara Mateira, prašom. Grazie, prezidente, onorevoli kolegai. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai kolegos. Atsižvelgiant į dabartinę ekonomikos krizę, viena iš didžiausių problemų E, su kuriamis susiduria e, mūsų šalis, tai yra nedarbas, kuris e, auga labai sparčiai, tai 10 procentų eurozonoje. Europos komisija 2011 plenariajame biudžete yra numačiusi įvairiausias priemonės ir viena iš jų yra ir globalizacijos padarinių fondas. Aš buvau atsakinga už šią temą ir manau, kad Tai yra labai svarbi tema, yra labai svarbu e, suderinti ir gerai struktūrizuoti visas priemonės susijusias su globalizacijos padarinių fondo panaudojimu, kad e, lėšos e, pasiektų nedarbo aukas, visus betarbius. Ir aš norėčiau kreiptis į kolegas pasistengti, kad toks, tas, to fondo lėšos iš tiesų pasiektų tuos, kuriems jų reikia. Ačiū. Ačiū. Dabar prašau balsuoti. Vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. 575 už, 25 e, susilaikė 51 prieš. Toliau ponios Matė yra irgi pranešimas, vėl vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigėme. Taip pat priimta. Kitas punktas. Dar vienas ponios Matėra pranešimas ir vėl vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Irgi priimta. Dar vienas pranešimas vėl ponios Matera ir vėl vardinės balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat priimta. Ačiū poniai Materai. Kitas pranešimas. Pono Tremopulus pranešimas dėl regioninės politikos ir jos finansavimo. Suteikiu žodį pranešėjui, ponui Tremopulus, prieš balsavimą. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmininkė, kolegos. Šio pranešimo dėl skaidrumo regioninėje politikų ir jos finansavime tikslas yra toks, kad galėtumėm užtikrinti, jog visi, kas gauna lėšas iš šių šaltinių, galėtų tinkamai jas panaudoti. Taip pat svarbu užtikrinti, kad mūsų piliečiai gautų prieigą prie tų lėšų, prie to finansavimo ir kad galima būtų patikrinti, kaip tos lėšos yra išleidžiamos. Tad labai svarbu užtikrinti tokį skaidrumą, kad funkcionuotų demokratija. Šiame pranešime yra pateikiamos tam tikros rekomendacijos dėl to, kaip ateityje reikėtų reglamentuoti, reguliuoti struktūrinius fondus ir jų lėšas. Taip pat kalbama apie tai, kad turi būti teigiama papildoma informacija tuo metu, kai yra skelbiama informacija apie teisų turėtojus. Taip pat reikalavima daugiau informacijos apie būtinas taisyklės paramai gauti. Taigi, iš esmės, šiame dokumente kalbame apie regionus, apie regionų politiką ir raginame komisiją nustatyti aiškesnės taisyklės dėl informacijos teikimo, dėl e, fondų struktūros, dėl galimo finansavimo, galimos paramos. Taip pat kalbam ka, apie tai, kad skaidrumas turi būti užtikrinamas visais etapais, taip pat ir audito procedūroje. Taip pat sakome, kad reikia tinkamo ryšių palaikymo, komunikavimo, taip pat reikia nustatyti taisyklės dėl identifikavimo ir užtikrinti, kad visai aiškiai žinotų, jei buvo užfiksuota kažkokių sukčiavimo atvejų ir kad tie, kas sukčiavo, būtų nubausti. Taigi, iš esmės sakome, kad kiekviename e, proceso etape turi būti užtikrinama kontrolė ir skaidrumas ir kad šios taisyklės turi būti taikomos visiems dokumentams popierinių formatu, bei apskritai visiems dokumentam, kurie yra pateikiami. Be abejo, tai yra neatskiriama asociacijos nuostatos e, dalis. Kaip jau sakiau, svarbiausia idėja yra skaidrumo užtikrinimas ir dar taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams iš kitų frakcijų, kurie prisidėjo rengiant šį dokumentą. Labai ačiū ir prašysiu balsuoti vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Priimta. Ačiū, ponai Trinopolos. Kitas pranešimas, pono Keli, dėl es finansinės paramos tarptautiniam Airijos fondui. Suteikiu žodį pranešėjui. Uh, Žinau, kad kolegom nepatinka, kai e, yra pasisakoma tokiu laiku, tačiau paprašysiu e, visai nedaug laiko. Taigi, tai pranešimas e, buvo diskutuotas parlamente ir ypač čia kalbama apie ES pagalbą Airijos fondui. Airijoje ir už Airijos ribų žmonės galvoja, kad tas fondas buvo į ją finansuotas. Taip, iš tikrųjų, didelė yra JAV dalis, noriu padėkoti jiems ir Kanadai, ir Australijai, Naujajai Zelandijai. Tačiau labai svarbu kad, pabrėžti, kad nuo 2006 metų ES finansuoja 57 procentus šio fondo ir tai nėra e, toks dalykas, kuris būtų plačiai žinomas, taigi labai svarbu yra e, apie tai kalbėti, nors diskusijos parlamente vyko pakankamai slaptai. Labai svarbu pabrėžti, kokia yra ES dalis, užtikrinant dialogą ir susitaikymą Šiaurės Airijoje. E, situacija yra vis dar trapi, tačiau mes labai džiaugiamės, kad taika dar e, toje yra dar taika. Ir mes norime labai pasidžiaugti tomis taikos iniciatyvomis. Ir netgi Dr. Peisin partija, kuri dirbo ir parlamente daug metų, ir Žodžianelį partija, uh, kurios prieš 20 metų nieko met gal nebūtų susėdusios prie bendro stalo, dabar kalba apie taiką, apie taikos procesus. Ir ES tikrai turi pasidžiaugti savo indėliu, kuris yra tikrai pakankamai gražus ir pagrystas. Noriu padėkoti visiems tiems, kurie daug rizikavo, kad užtikrintų taiką Šiaurės Airijoje. Labai tikiuosi, kad ta taika toliau tęsis ir kad uh, kad vieningai balsuosime už šią rekomendaciją. Aš labai sveikinu visus, kurie prisidėjo prie taikos proceso mano šalyje. You, that... Ačiū ponai Keli, dabar balsuosime. Vardinis balsavimas. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta, ačiū ponai Keli. Periname prie Marineskų pranešimo. Pasperonė. Grazie, prezidente. Notat. Ačiū, ponė pirmininkė. Pastebėjau, kai balsavome dėl parlamento pirmininko pavaduotoje, mes gerokai viršijome visų mūsų balsuotojų skaičių, negu jis iš tiesų realus buvo. Nežinau, ar jie turėjo kažkokių konkrečių tikslų, interesų. E, tačiau dabar man kyla klausimas, kur dingo ta dalis, tas perviršis. Uh, Ne, ne, niekur niekas neiš, nepradingo. Mes tikrai duosime jums aišku paaiškinimą ir dėl to 150 balsų, kurių kaip ir trūksta toj pat balsavimui besibaigiant. Toliau, pirmas blokas dalimis, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Antroji bloko dalis, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat priimta. Toliau 82 pakeitimas trimis dalimis. Dėl visų vardinis balsavimas. Balsuokime dėl pirmosios dalies. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antroji dalis, vėl vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat atmesta ir trečioji dalis, vėl vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat atmesta. Taigi tarybos pozicija patvirtinta su atitinkamais pakeitimais. Thank you, Mr. Marinescu. Taip. Ačiū ponui Marineskui. Dabar Martin pranešimas. Visų pirma, pakeitimų blokas. Sorry? Yes, Robert. <laughs> Sorry to be a... Taip, sirė Robert. Is... Atsiprašau, tačiau yra dar ketvirtas vardinis balsavimas e, kitame puslapyje. Man buvo pasakyta, kad buvo išdalytas naujas balsavimo uh, paketas. Uh, kita tvarka ir mes baigėme balsavimą dėl Marineskų pranešimo. Dabar turime 15 pakeitimų iš Konstitucinių reikalų komiteto Martino pranešimui. Prašau balsuoti dėl jų visų. Yes, Mr. Golnish. Taip, panas Golniš. Atsiprašau dėl darbo tvarkos. Merci, Ačiū pirmininkė, konstatuoju, kad priešingai nei pirmininkas Buzekas, jūs netokį poveikį patirėte dėl tų visų įsikišimų. Aš labai trumpai pasisakysiu dėl e, pono Martin pranešimo. Jis yra skirtas prisitaikyti prie Lisabono sutarties įsigaliojimo tame tekste, dėl kurio mes turime balsuoti, yra daug teksto, kuris yra visiškai nesusijęs su Lisabono sutarties įsigaliojimu. Ir čia iš bendrai aš kelčiau klausimą dėl parlamentarų teisų. Neprisijungę parlamentarai neturi galimybės patys skirti savo atstovo. Kolegos, noriu priminti, kad nežiūrint kokios jūsų politinės pažiūros, tai yra labai e, rimtas reikalas ir nežiūrint, koks būtų parlamento pirmininko nešališkumas, vis tik tai jam tenka tą teisę skirti e, neprisijungusių parlamentarų atstovą pirmininkų suėgoms. Tai netitinka e, visų teisių principų, visų teisingumo teismo Luksemburgė principų. Ir pirmininkė, aš kreipiuosi, kad būtų išbrauktas tas punktas iš to, dėl ko ko mes šiandien turime balsuoti. Ačiū ponui Golniš. Aš prisimenu, kad pats kelis mėnesius dirbau kaip neprisijungęs narys ir noriu pasakyti, mano politinės pažiūros taip smarkiai skiriasi nuo jūsų, kad tai tik tai įrodo, kad neprisijungusių narių um, grupė būtent yra tiesiog neprisijungę nariai atskiri, o ne kažkokia tai konkreti grupė. Taip. Taigi balsuojame dėl konstitucinių reikalų komiteto pakeitimų bloko už, prieš susilaikę priimta. Penktas pakeitimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikę priimta, antroji dalis už, prieš susilaikę atmesta. Toliau 80 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę atmesta. 81 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę atmesta. 95 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 111 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 121 pakeitimas kas už, prieš susilaikė Mums reikalinga kvalifikuota dauguma, todėl prašysiu pasitikrinti elektroniškai dėl 121 pakeitimo. Prašom balsuoti. Baigiame tikrintis. Priimta. Toliau antras pakeitimas. Atsiprašau, pirmininkas pasitaiso. Taip, atkrenta. Antras pakeitimas. Kas už? Sorry, that's fallen. Now. Atsiprašau, dar kartą pirmininkas pasitaiso, atkrito šis pakeitimas. 96 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 82 už, prieš, susilaikė, atmesta. 86 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 117 kas už, prieš susilaikė priimta. 93 kas už, atsiprašau, pirmininkas pasitaiso, atkrenta. 97 kas už, prieš susilaikė atmesta. 98 kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 98. The check is closed. Big majority. 492 to 1. Didelė dauguma, 492 prieš, atmesta aiškiai. 99 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtasis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas pirmas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas du kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 103 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 104 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 108 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime dėl 108 elektroniškai. Okay, the check is closed. Baigėme elektroninį pasitikrinimą. Priimta 396 už 250 prieš 100. 83 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 84 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 85 kas už, prieš susilaikė, atmesta. Toliau 112 kas už, prieš susilaikę priimta. Šešisdešimt antras iki šešdešimt ketvirto kartu, atsiprašau, atkrito. E, vienas du du, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šimtas penktas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas šeštas, kas už, prieš susilaikę atmesta. Taigi, ponas Martinas paprašė žodžio, prašom. Sorry, President, I don't want to delay pirmininkė, nebenoriu vilkinti, bet prieš baigiant e, svarstymus dėl šio klausimo porą techninių pastabų. Kaip žinote, procesas buvo pradėtas praeitą lapkritį. Ir reikia naujos citatos, kad surinktumėm praeitą balsavimą su šiuo. Reikėtų įrašyti having regard to the decision of 25 November 2009 on the adaptation of the parliament's rules on the procedure to the Lisbon Treaty. Būtent šios žodžius reikia įrašyti, kaip sakiau, tai bus toks techninis sujungimas dviejų procesų. Kitas dalykas, reikia pasakyti, kad šios taisyklės įsigalios 2009 gruodžio 1, tačiau tai yra neįmanoma, būtent todėl reikia taikyti 212 taisyklės kliausteliuose trečia dalis. Reikėtų tai paminėti. Work. Ačiū ponai Martinai m, mm, už jūsų darbą ir šiuos patikslinimus. Taigi dabar Pereiname per Jedžeževskos pranešimą dėl trišalio sutikimo dėl 2011 metų biudžeto projekto. Prašom balsuoti dėl 34 kas už, kas prieš atsilaikę atmestą. Do you really want me to check for the land readers? I think he's joking. Um, I put amendments 1 and 18 to the vote. Pirmas ir 18 pakeitimai vardiniu balsavimu. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesti. 19 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 10 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras už prieš susilaikę atmesta. Vienuoliktas už prieš susilaikę atmesta. Dvyliktas už prieš susilaikę atmesta. Tryliktas už prieš susilaikę atmesta. Keturioliktas dalimis iš trijų dalių Dėl pirmosios dalies kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas ir dvidešimt pirmas pakeitimai kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Visiškai aišku, trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. 17 dalimis iš dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 15 kas už, prieš susilaikė atmesta. 46 punktas kas už, prieš ne visiškai aišku. Taigi prašau pasitikrinti elektroniškai dėl 46. Baigiame pasitikrinimą elektroniškai priimta. 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 už, prieš, susilaikė atmesta. 25 už, prieš, susilaikė priimta. 26 už. Norite pasitikrinti dėl 25? Gerai, elektroniškai prašom. Check is closed. Baigėme pasitikrinimą elektroniškai, taigi e, priimta 253 e, už 30, 387 prieš. Taip, taip, atsiprašau, tai pirmininkas pasitikslina, atmesta gerai, ne taip gerai reiktų skubėti. 26 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 27 už, prieš, susilaikė, atmesta. 62 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 5 ir 28 pakeitimai dalimis iš dviejų dalių vardinis balsavimas. Prašom balsuoti dėl pirmosios dalies. Balsuoti baigiame. Atmesta antroji dalis vėlgi vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Priimta. Dabar šeštas ir dvidešimt devintas pakeitimai dalimis iš dviejų dalių vardinis balsavimas. Pirmoji dalis. Prašom balsuoti elektroniškai. Baigiame vardinį balsavimą. Priimta. Antroji dalis. Prašom balsuoti. Baigiame vardinį balsavimą. Priimta. 67 punktas kas už, prieš. Panašu, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniškai dėl 67 punkto. Balsuoti baigėme. 495 už 157 prieš priimta. Septintas pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. Gerai, pasitikrinkime dėl septinto pakeitimo elektroniškai. Ah, pas, qui, ah. Grazie. Uh, the check is closed. Baigėme balsuoti elektroniškai 38 už 306 prieš. Tikrai priimta, bet nedidelė persvara. Toliau aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Gerai. Aštuntas pakeitimas, pasitikrinkime elektroniškai. Aš sakiau, kad atmesta, bet pasitikrinkime, pažiūrėkime, kaip yra iš tikrųjų. Baigėme pasitikrinimą. Suklydau septyniais balsais. 36 už, 319 prieš. Atsiprašau, priimta. 30 pakeitimas kas už, prieš. Susilaikė, atmesta. Devintas pakeitimas kas už, prieš. Susilaikė, atmesta. 31 už, prieš. Susilaikė, atmesta. 32 kas už, prieš susilaikė atmesta. 33 už, prieš, susilaikė atmesta. Dabar prašau balsuoti dėl viso pasiūlymo priimti rezoliucijos su visais pakeitimais. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta 571 už 45 prieš. Sveikinu pranešėją. Toliau pono Langen pranešimas išvestinių finansinių priemonių rinkos. Balsuosime dėl įvairių pastraipų. Atsiprašau. Atskirai turime balsuoti. 33. Kas už? prieš, susilaikę, patvirtinta. 34 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 35 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 36 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. K konstatuojama dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Konstatuojamoji dalis X. Ne atsiprašau, S. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. X konstatuojama dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. O dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta didelė daugumą sveikiname pono Langen. Toliau ponia Badė Ikučet pranešimas, kuris vadinasi daiktų internetas. Tikrai pranešėja turi pasisakyti ir paaiškinti, ką reiškia toks pavadinimas. Trys pranešėjas pakeitimai nuo, vien, nuo pirmo iki trečio balsuojam už visus kartu, kas už, prieš. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl pasiūlymo dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Vardiniu balsavimu pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta didelė balsų dauguma. Ačiū pranešėjai. Toliau pranešimas Soza Wagner tolesni interneto valdymo etapai. Šešta pastraipa dviem dalim. Vėliau dar balsuosim, balsuosime vardiniu balsavimu, dėl pirmosios dalies pradame balsuoti. Baigiame vardinį balsavimą. Patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame vardinį balsavimą. Patvirtinta. Toliau 14 pastraipa. Vėlgi vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 16 pastraipa, dvi dalys, abivardinių balsavimų. Pirma dalis, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Taip pat patvirtinta. 20 pastraipa, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 29 pastraipa kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 31 pastraipa vardinės balsavimus pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 43. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. Balsuosime dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dėkoju pranešėjui. Toliau Vinkler pranešimas. Bendrijos inovacijų politika besikeičiančiame pasaulyje. 46 pastraipa dvi dalys. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar dėl, dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dėkuoju ponui Winkler. Dabar balsuosime dėl Cashman pranešimo pažanga įgyvendinant tūkstantmečio vystimosi tikslus. Šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Parašote pasitikrinti, gerai, tikrinamės elektroniškai dėl antro pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vis dėlto atmesta šešiais balsais. Septinta pastraipa, dvi dalys, vardinis balsavimas. Pirmoji dalis, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Taip pat patvirtinta. Aštuntoji pastraipa, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Trečias pakeitimas Jei norite, galime pasitikrinti. Mums puikiai sekasi. Laiko prasme. Aštuntoji pastraipa. Pradedame tikrintis elektroniškai. Baigiame elektroninį balsavimą. Taip, buvo atmesta 368 balsavo prieš. Trečias pakeitimas, kas už? Prieš. Atsiprašau, vardinis balsavimas. Taip, atsiprašau, suklydau. Tad vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame vardinį balsavimą. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš. Panašu, kad patvirtinta, bet neaišku, tikrinamės elektroniškai dėl aštunto pakeitimo. Baigiame balsavimą. Patvirtinta 369 už, prieš 263. 22 pastraipa 2 dalis vardinis balsavimas. Pirma dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas. Ne, atsiprašau, dėl antros dalies balsuojam paprastai. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. 23 pastraipa dvi dalys abi vardinių balsavimų. Pirmoji dalis pradedame vardinį balsavimą. Baigiame vardinį balsavimą. Patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame vardinį balsavimą. Atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 25 pastraipa, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Gerai, pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti dėl 25 pastraipos. Baigiame. Patvirtinta, atsiprašau. Prieš tai suklydau. 27 pastraipa, kas už, prieš, susilaikę. Neaišku, reikia pasitikrinti. Balsuom elektroniškai dėl 27 pastraipos. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 27 pastraipa. Taip, ponia Weisgerberger, dėl darbo tvarkos taisyklių. Atsiprašau, tiesiog norėjau pasakyti, kad mano balsavimo aparatas nebeveikia. Per paskutinį balsavimo etapą aš nebegalėjau balsuoti, taigi pakvieskite technikos darbuotoją. Ačiū. Taip, taip ir padarysime. Dabar 42 pastraipa, keturios dalys vardinių balsavimų. Pirmoji dalis, pradedame vardinį balsavimą. Baigiame. Patvirtinta antroji dalis. Pradedame vardinį balsavimą. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Trečioji dalis. Pradedame vardinį balsavimą. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Ketvirtoji dalis. Ketvirtoji dalis. Pradedame vardinį balsavimą. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl penkto pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę Patvirtinta. 47 pastraipa, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. E konstatuojama dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. X konstatuojama dalis kas už, prieš. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniškai dėl X konstatuojamosios dalies. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl pasiūlymo, dėl rezoliucijos su pakeitimais. Vardiniu balsavimu pradedame balsuoti. Na, o dabar eikime prie paskutinio klausimo, dėl kurio turime balsuoti. Ir dar turiu padaryti pareiškimą dėl. Po, po to padarysiu pareiškimą dėl pono Tokiaš, dėl to balsavimo. Kas už? Klausia pirmininkas. Vardinis balsavimas. Ne, atsiprašau, baigiame balsuoti, atsiprašau. Pone Kešman, už, buvo balsuota už jūsų pranešimą, sveikiname. Taip, atsiprašau, šiek tiek įsivėlė painiavos, bet galbūt viskas greitai baigsis. Toliau turime balsuoti dėl pasiūlymo, dėl sprendimo, dėl delegacijos Kariforum ir EB parlamentinėme komitete. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kolegos, tie, kam įdomu, išgirs informaciją apie tokią aš. Balsavimo dėl tokią aš. Pasakysiu štai kaip. 621 balsavo. Tai yra bendras balsavusių skaičius. Už balsavo 334. Susilaikė 287, tačiau tie balsai neįskaičiuoti bendrą balsavusių skaičių. Dauguma 168. Ponas Tokieš gavo 334 balsus, o tai yra daugiau nei absoliuti dauguma nuo 168. Elektroninė balsavimo sistema buvo naudojama kaip alternatyva popieriniam balsavimui biuleteniais ir tam tikrais atvejais nebūna galimybės balsuoti prieš, kaip ir paaiškino ponė Rodberent. Tie, kas nenorėjo balsuoti už, kai balsuojama biuleteniais, gali palikti neužpildytą biuletenį, taigi tokia situacija ir šią informaciją perduosiu biurui. Na, o dabar bus pasiaiškinimai dėl balsavimo. Ponas Lambrinidis dėl darbo tvarkos taisyklių. Pone pirmininkė, taigi noriu pasitikrinti.